Noriu Jums pasakyti, kad ponas Frankas Van Hekė įstojo į Europos laisvės ir demokratijos alijansą nuo lapkričio 9 dienos 2011 metų. Teisės aktų e, priimtų įprastos teisėkuros procedūros metu pasirašymas. Kartu su tarybos pirmininku pasirašysime 16 dokumentų, kurie pagal 74 darbo tvarkos taisyklę buvo priimti.